E, turime balsuoti dėl dviejų punktų. Pirmiausiai dėl pozicijos, dėl Europos e, tarybos ir parlamento reglamentą, kuris e, keičia reglamentą 966-2012 dėl Europos politinių partijų finansavimo. Prašau jūsų balsuoti. Dvyliktas pakeitimas. Kas už? prieš susilaikę priimtas. Kitas pakeitimas yra 13, bet jį atsiemė autoris. Tai tuo met galime pereiti prie 14 pakeitimo, kurį pateikė ponas Šolts su žodiniu pakeitimu. Kas už, prieš, susilaikę, priimtas. Kitas A kompromisinis pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikę? Priimtas. Tokiu atveju pereiname prie antrojo pakeitimo. Pirmasis 15.16 yra mm, apimti kompromiso, kas už antrą pakeitimą. Kelkit rankas prieš, susilaikė, priimtas. Trečiasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Penktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 17 pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmestas. Šeštasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, priimtas. Aštuonioliktasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, priimtas. Devynioliktasis už, prieš prieš susilaikė priimtas, 20 už, prieš susilaikė atmestas. Dvidešimt pirmasis, kuris toks pat kaip dvidešimt antras, taigi balsuojame dėl abiejų, kas už, prieš susilaikę priimtas. 23. Kas už, prieš, susilaikė priimtas. 7. Už, prieš, susilaikė priimtas. 8. Dalimis. Pirmiausiai balsuojame dėl formuluotės nepažeidžiant 22 straipsnio 7 dalies reglamento numeris toks ir toks. Kas už šią dalį ir šią formuluotę? Kelkite rankas prieš susilaikę priimta. O dabar balsuojame dėl šios formuluotės, kas už prieš susilaikę priimtas. 24 pakliuvo į mm, ankstesnį balsavimą, toliau 25 kas už prieš susilaikę priimtas priimta. 26. Kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Devintasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Dešimtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmestas. Vienuoliktasis, kas už, prieš, susilaikę, atmestas. Dabar galime balsuoti dėl viso pasiūlymo, kas už, prieš. Susilaikė. 15 už 5 prieš, niekas nesusilaikė. Nuomonė patvirtinta. Ir kaip visuomet dėkojame pranešiai ponui Gerero šiuo atveju. Kitas balsavimas dėl klausimo, e, dėl kurį aš pats parinkiau, dabar trumpai jums jį pristatysiu. Vystimosi komitetas kreipėsi į mūsų komitetą e, išaiškinti taisyklės e, darbo tvarkos. Dėl balsavimo, dėl pakeitimų. Kitaip tariant, 160, kalbame apie 156-161 taisyklę ir klausimą, ar tad, tos taisyklės neturėtų galioti tiek komitetui, tiek e, plenarniai sesijai, kai balsuojama dėl e, žodinių pakeitimų. Ar gali žodinis pakeitimas siekti pakeisti e, kitą teksto pakeitimą, ar žodiniai, dėl žodinių pakeitimų visuomet privalu balsuoti? jeigu, pavyzdžiui, niekas net neprieštarauja tiems pakeitimams. Ir trečias klausimas dėl tų žodinių pakeitimų. Dėl 161 e, taisyklės, ar e, ši taisyklė balsuojant dėl pakeitimų taikoma ir pakeitimams žodžiu. Aš e, savo atsakymą pateikiau raštu komitetui ir jūs mano, matote prieš save tą laišką. Taisyklėse nėra pakeitimų nieko pasakyta apie pakeitimų keitimą. Taigi, jeigu naujas pakeitimas yra pateiktas žodžiu arba jeigu tai pakeitimas, kuris keičia egzistuojantį pakeitimą, jis vis tiek laikomas teksto pakeitimu. Dėl pasipriešinimo reikia 40, kad e, parlamento narių pasipriešintų žodiniam pakeitimui, tuomet jis nebus priimtinas. Kitaip tariant, daugiau ar mažiau 5 procentai parlamento narių. Taigi mes turime e, nuspręsti, ar žodiniai pakeitimai, net jeigu jie e, neatspindi kompromisiniuose pakeitimuose, gali būti atmesti jeigu kas penktas komiteto e, narys priešinasi. Ir man atrodo, kad turime apie tai galvoti savo atsakymę. Toliau klausimas, ar reikia balsuoti dėl pakeitimo žodžių, jeigu niekas neprieštarauja, jeigu nepakankamai narių prieštarauja, ar laikoma, kad jis patvirtintas, tai galbūt e, komiteto pirmininkas turėtų nuspręsti, reikia balsuoti ar ne tokio, e, dėl tokio žodinio apkeitimo. Ir norėčiau, kad jūs pritartumėte mano e, nuomoniai. Pirmininkė, aš manau, kad teisinga siekti išaiškinti šią procedūrą, kadangi matome aiškiai, jog skirtingi komitetai labai skirtingai traktuoja jas. Yes. Man atrodo, kad 5 procentų taisyklė plenariniai sesijai turi galioti ir komitetui. E, Išreiškiant prieštaravimą dėl žodinio pakeitimo. Keičiančio kūrinos pakeitimą. Bet Man atrodo, kad reikėtų tai aiškiai išdėstyti, e, komiteto pirmininko pasirinkimui nereikėtų visko palikti. Ir aš taip pat manau, kad mes turėtume visi teikti klausimą, ar pranešėjui suteikėme e, tam tikrą privilegijuotą vaidmenį, nusprendžiant, ar priimti ar nepriimti pakeitimą žodžiu pakeitimams. Jeigu klausimas, e, kuris sprendžiamas, yra sudėtingas, tai pasitikėčiau pranešėjų. kadangi jisai yra geriausiai susipažinęs su tuo klausimu ir gali e, nuspręsti dėl to, ar leisti pateikti klau... pakeitimą žodžiu e, pakeitimui. Taip, aišku, pranešėjas turi būti paprašytas pateikti nuomonę dėl to klausimo. Be prieš e, tai, kai komitetas priima galutinį sprendimą. Aš siūlyčiau įrašyti tokią nuostatą į laišką. kad pranešėjo reikia paprašyti e, pateikti nuomonę prieš apsisprendžiant galutinai. Iš principo, ponė, ponas Bef prašo pataisyti šį laišką, kurį aš e, išdalinau Man atrodo, kad akivaizdu, jog reikia konsultuoti su pranešėju. Bet pranešėjas, kaip komiteto narys, turi tokias pat teisės kaip ir kiti komiteto nariai ir jis gali, jeigu nori, pasipriešinti, paprieštarauti. Ir tai, man atrodo, yra pasakyta laiške. Mano laiške yra ta mintis išdėstė, tačiau jeigu uh, jūs manote, kad yra gera mintis atidėti mūsų balsavimą iki kito posėdžio mūsų komiteto, tada galėtume įrašyti tokią nuostatą aiškiai. Bet pranešėjas, kaip ir kiekvienas kitas, turi teisę pasipriešinti. Ar ponas Dafas sutiktų su tokiu išaiškinimu? Jeigu, kadangi tai tinka, ką aš anksčiau sakiau, ir tada mes galime balsuoti šiandieną. Atrodo, kad galime. Kas už šią nuomonę, pakelkite rankas. Kas prieš? susilaikė, priimta. Mm, taigi balsavimas baigtas ir dabar galime keliauti toliau.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 pranešti komitetui apie kai ką, apie ką jau žinote, nes daug kas jūsų per koordinatorių posėdį dalyvavo, kas ten buvo nuspręsta, atsiliepiant į prašymą patikrinti, kaip dvi politinės partijos laikosi ES vertybių, nusprendėme atidėti procedūrą iki kito posėdžio Koordinatoriai tada priims sprendimą, kai jau pamatys reikiamus dokumentus, kad būtų apsispręsta, ar yra pagrindas tokiam sprendimui priimti. Antra, kas buvo nuspręsta koordinatorių posėdė, nusprendėme e, komisarui Šefkovičiui nusiųsti laišką, uh, Jis e, sakė, jog negalės dalyvauti mūsų gegužės posėdėje, mes jo paklausime e, laiškė, ar jisai negalėtų e, kitam vėlesniam komiteto posėdė apsilankyti. Koordinatoriai suteikė pirmininkui įgaliojimus pateikti klausimą žodžiu komisijai, galbūt ir tarybai pagal 51 taisyklę. dėl Stokholmo programos ir jos įgyvendinimo. Bendrai parengėme pranešimą su pilietiniu teisų ir teisės reikalų komitetais. Ten nagrinėjamas programos įgyvendinimas, sunkumai, su kuriais susidara ir, ir prognozės. Tai e, galėsime parengti klausimo projektą, jį galėsime aptarti per gegužės posėdį. Dėl Stokholmo programos apsispręsta, pagal 51 taisyklę tai paskirta trim komitetam, skaitant mūsų, mes teiksime nuomonę, nesame atsakingas e, komitetas, pranešėjas išaldė frakcijos yra, nusprendėme nerenkti nuomonės pagal 2A dalį, nes nemanome, kad tam yra pagrindo. Tačiau kalbant apie gebėjimo plėtojimo biudžetą, pranešėjas bus iš, ir bus iš APP e frakcijos. Dabar kitų klausimų. Čia atsakingas komitetas, jei neklystų, yra biudžeto komitetas. Ir ties tuo klausimu pertraukėme koordinatorių posėdį, jį e, pratesime, kai pasibaigs šitas posėdis ir kitus klausimus aptarsim. Dabar einame prie 11 darbo atvarkės klausimų. Tai yra biudžeto pasiekmes e, gebėjimų plėtojimui. Čia kartu esame atsakingi su biudžeto komitetu. Pranešėjas Džeimsas Ellisas. Biudžeto komitete Liepa tai bus sprendžiama ir mes, kai užės 28, turime pateikti savo nuomonę. Tai traukta į mūsų kito posėdžio darbo atvarkę. Na, tiesą sakant, nesame patenkinę reikalavimu, kad galėtumėm diskutuoti, nes EPP koordinatoriaus e, nėra, kitų narių nėra, turime atidėti šitą klausimą. Taigi, ką dabar galėtumėm padaryti, tai grįžti prie ankstesnio darbo tvarkės klausimų. Tai būtų šeštas klausimas, 14 biudžetas įgaliojimai susijęs su trišaliu dialogu. Na, taip, manęs tuo metu nebuvo, tačiau buvo nuspręsta vakar šiandien šitą klausimą svarstyti, tai ir siūlau padaryti. Taigi, šeštas darbo tvarkės klausimas, įgaliojimai trišaliam darybom. Komitetai gali dalyvauti dviejopai, tai būtų e, viena būtų nuomonė, gairės dėl bendrųjų galiojimų ir vėliau gali dalyvauti teikiant e, pakeitimus. Taigi, jeigu jūs nieko prieš, galima pradėti diskusiją šio klausimu, keistas nuomonėm su ponė Jensen, kuri paprašė žodžio. žodžio e, ponas Messeršmitas dalyvauja. Prieš suteikiant žodį poniai Jensen. Aš e, atsiprašau, gal netaip jūsų pavardę ištariu, bet prieš suteikiant žodį jums turiu suteikti žodį ponui Messeršmitui, kadangi jis yra nuomonės referentas. Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu labai trumpai, nes diskusija jau vyko dėl to prieš man parengiant nuomonės projektą. Trumpai. Tikiuosi, kad ten atspindėtos nuomonės ir mintis komiteto narių, kaip kad buvo aptarta per e, posėdį su ponia Jensen kas būtų svarbiausi dalykai, tai konkreti biudžeto eilutė skirta rinkimam, kurie vyks kitais metais. Toliau taip pat tai būtų e, Europos piliečių metų vertinimas, e, komiteto komunikacijos strategija e, praeitus apie rinkimus, tai biudžetas rinkimų metams Ir kalbant apie tai, į ką koncentruojame SAPKO, tai ir būtų pagrindiniai dalykai. Esu atviras jūsų pasiūlymams ir tikiuosi, kad e, jeigu ir nesutarsime visiškai dėl visko, galėsime kartu e, dirbti dėl pakeitimų, bet e, gal tikintis, kad bendrai paėmus komiteto dauguma pritars. Ačiū pirmininkė. Pono Mesteršmeto nuomonėje kalbame apie taupimą, apie ES programų vertinimą, tačiau atsižvelgiant į tai, kad dabar krizės laikmentis turime investuoti į augimą, negaliu pritarti pranešimo pagrindiniams mintims. Pranešėjas siūlo vertinti tokias programas kaip Europos pilie, piliečio metai. Čia turėtų būti skatinamas pilietiškumas e, visose e, sprendimų prieimimo e, lygmenėse ir svarbu, kad šita iniciatyva duotų ilgalaikių rezultatų, ypač šiais metais, metais prieš rinkimus susitelkėme į pačią sąrangą e, piliečių dialogo ir turime pasiekti, kad mūsų piliečiai suvoktų savo teisės. Tai e, reiškia komunikacija, tačiau aš bijausi, kad piliečio metų vertinimas bus neįmanomas, atsižvelgiant į asignavimus, kuriuos suteikė mums taryba. Norėčiau paminėti, kad savo nuomonėje e, turėtumėm verčiau kalbėti apie tai, kad 14-ųjų biudžetas turi būti skirtas augimui skatinti ir tai galima pasiekti e, numatant e, daugiau e, lėšų, taip pat ir e, švietimui, profesiniam rengimui, praktiniam mokymui. Turime skatinti augimą, kad būtų galima konsoliduoti viešosius finansus. Maže, mažesnis Europos biudžetas neleistų pasiekti tokių E, tikslų. Taip pat norėčiau priminti, kad 12 pabaigoje, tiesą sakant, e, ir, e, trūko mokėjimo asignavimų ir tos asignavimus reikėjo perkelti iš 12 į 13 ir tai buvo daugiau negu 16 milijardų eurų ir tai turė, turime sumokėti 13-aisiais. Todėl aš manau, kad tai reikėtų paminėti mūsų nuomonėje kad reikia labai greitai pa, pakoreguoti šiam metam siūlomą biudžetą, kad nebūtų tokių perkeliamų 14 metus. Ir galiausiai norėčiau pakomentuoti komisijos projektą dėl e, nuo savų išteklių. Tai, tai e, pavyzdžiui būtų PVM reforma, naujus finansinių sandorių e, mokestis. Manau, kad tai paminėti labai svarbu šioje nuomonėje, kai rengiamas 14 biudžetas ir aš tai teiksiu savo pakeitimuose. Dėkui. Dėkui, ponas Hepne. Dėkui, ponė pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Manau, kad šį klausimą jau ne vieną kartą esame svarstę. Ir čia nebereiktų vėl leistis į išsames diskusijas. Pateiksiu tik keletą trumpų komentarų. Dėl to, ką siūlo ponas Meser Šmitas, aš iš esmės pritariu jo pasiūlymams keletą aspektų norėčiau pabrėžti. Čia, mano nuomonė, formuluotės turėtų būti šiek tiek pakeistos ketvirtame punkte. Džiaugiuosi, kad pranešėjas čia mini Europos piliečių iniciatyvą. Bet kalbant apie tai, kad sudarant biudžetą reikia skirti dėmesio ne tik pačiai piliečių iniciatyvai, bet ir su ją susijusiai komunikacijai. Aš manyčiau, kad čia mes turėtume pasiremti tuo, ką siūlė kolegė iš Čekijos. Tai yra, noriu pasakyti, kad mūsų dabartinė metodika neleidžia mm, tinkamai tų iniciatyvų viešinti Europos Sąjungoje. Jei tas iniciatyvas viešina ir jom dėmesį skiria tik komisija, tai to neužtenka. Čia mes turėtume uh, siekti platesnio, platesnės veiklos susijusios su iniciatyvomis. Toliau. Manau, kad pranešėjas yra teisus, sakydamas e, septintame punkte, e, kad e, dabar, kai vyksta griežtas taupimas, jis aišku apima ir Europos Sąjungos biudžetą. Turėtume čia pabrėžti štai ką. Tai yra, turėtume e, leisti parlamentui pagal jo padidintą e, kompetenciją ir vaidmenį e, pasinaudoti E, visomis esamomis lėšomis toms e, funkcijoms, išaugusioms funkcijoms vykdyti. Aš manau, kad pranešėjas įtrauks mano e, siūlomus pakeitimus. Dėkoju, ponė Hefner. Toliau ponas Daf. Pone pirmininkė. Trečiasis punktas. Pranešėjas kalba, kad reikia įvertinti 2009 metų rinkimų e, komunikavimo strategiją. Aš įsivaizdavau, kad mes jau tą padarėme, kad tas įvertinimas jau yra. Turint galvoje, kad kitais metais bus rinkimai. Ir čia mes kalbame apie 2014 metų biudžetą. Tai tikrai neturėtume prašyti, kad to biudžeto lėšos būtų skirtos 2009 metų rinkimų komunikacijos strategijoms įvertinti. Ko gero, čia mes turime kalbėti apie 14 metų rinkimų strategijos įvertinimą. Dėkoju. Ar ponas Mesešmit norėtų apibendrinti mūsų diskusiją? Dėkui, pirmininkė, dėkoju visiems už komentarus. Atsakant pirmam kalbėtojui, pasakysiu, kad nebūtinai jo pateikti komentarai turi atsispindėti mūsų mm, pasiūlymuose. Ko gero, juos reiktų įtraukti į galutinį pranešimą, dėl kurio bus balsuojama plenarinėje sesijoje. Kiti komentarai. Neužmirškime, kad e, mum kyla problemų ir dėl e, ribojimo, kiek žodžių gali mūsų e, nuomonė turėti. Kalbant apie nuosavus išteklius ir nuo savų išteklių klausimą, manau, kad šie pakeitimai turėtų būti galutinėme pranešime, e, dėl kurio bus balsuojama plenarinėje sesijoje, o mes turime susikoncentruoti į mum svarbiausius klausimus. Pasižiūrėsime, kaip pavyks tą padaryti. Ponui Daf atsakysiu, kad aš sėkiau, kad devintų metų rinkimų strategijos įvertinimas pasitarnautų 14 metų rinkimams, kad mes galėtume įvertinti, kas buvo gerai, kas blogai, nes 14 metų rinkimų strategiją jau turime, bet galbūt parlamentas, atsižvelgdamas į 9 metų rezultatus, galėtų dar tą strategiją patobulinti. Taigi, aš iš principo pritariu pono DAF komentarams, tiesiog reiks paieškoti tinkamesnės formuluotės. Dėkui. užbaigsiu diskusijas šiuo klausimu. Mes turėtume nuomonę tvirtinti 28 gegužės, pakeitimų paskutinė data yra trečiadienis gegužės 8 diena iki 12 val. dienos. Taigi, mums dabar liko tik tai kiti klausimai. Kadangi kitų klausimų nėra, tai tik pasakysiu, kada kitas mūsų posėdis 27 gegužės nuo 3 iki pusės 7 vakaro. 28 gegužės antradienį nuo 9 iki 12.30 posėdėje mūsų posėdis baigėsi, bet toliau dabar tęsime koordinatorių darbą e, ir svarstysime tos klausimus, kurių dar nespėjome apsvarstyti šiandien iš ryto.